E, tos problemos sprendžiamos su naujoju reglamentu negu iki šiol. Na, mes esame protingesni negu prieš 8 metus, nes pasimokėme iš patirties. Ačiū. Ačiū, komisarė. Pasiūlymas dėl rezoliucijos bus e, pateiktas balsavimui rytoj. Kitas klausimas. Pono Peterle pranešimas dėl komisijos komunikato, komunikato dėl kovos su vėžiu. Europos partnerystę suteikiu žodį pirmiausiai ponui Petrlei keturias minutės. Dėkuoju pirmininkė, ponas komisijos nary, ponai ir ponios. Mes su šiuo pranešimu žymame politinę poziciją dėl vienos aktualiausių ES problemų vėžys labai plinta ir vienas iš trijų piliečių patiria pavojų susirgti vėžių. Aš tikiuosi, kad mes per šią kadenciją neturėsime raginti komisijos ir tarybos imtis pagrindinių esminių žingsnių šioje kovos su vėžių srityje, nes jau turime E, atitinkamus įsipareigojimus kovos su vėžiu sityje. 2009 metais rugsėjai komisija paskelbė atitinkamus dokumentus. Ir labai svarbu, kad mes imamės žingsnių. Mes siekiame paremti savo pranešimu vieną iš ambicingiausių komisijos tikslų per 10 metų 10 procentų sumažinti vėž, susirgymo vėžių skaičių. E, mes esame patvirtinę rezoliuciją dėl sveikatos apsaugos strategijos ir ES turi e, kalbėti apie savo planus sveikatos apsaugos srityje iki 15 metų. Mes turime užtikrinti sveikatos apsaugą visiems ir akcentuoti vėžio prevenciją. Labai didelį susirūpinimą kelia tai, kad šalis investuoja tik tai 3 procentus savo sveikatos apsaugos biudžeto vėžio prevencijai. Galima galvoti, kad tai yra statistinė klaida, bet iš tikrųjų Tai rodo, kad sveikatos apsaugos sistema valstybės narėse nepakankamai yra stipri. Mums reikia pakeisti padėtį. Čia reikia e, strateginių, techninių, organizacinių priemonių, naujų priemonių. E, ankstyvas vėžio nustatymas gali labai stipriai sumažinti mirtingumą nuo vėžio. Kitas dalykas yra neligybė. Jos yra keletas rušių. E, vieną dalyką galiu paminėti, pavadinti geležinę užtangą tarp rytų ir vakarų ir galimybę vėžę, vėžių sergantiems išgyventi. Yra labai daug skirtumų čia tarp valstybių narių. Taip pat yra daug skirtumų dėl, e, e, dėl to, kiek vėžio susirgymų yra išgydoma. Taip pat kiek sėkmingai pacientai kaip jaučiasi po reabilitacijos, koks yra sėkmės rodiklis. Valstybės narės, kai kurios turi nacionalinės kovos vėžių programas, kai kurios ne. Taip pat skiriasi statistinių duomenų rinkimas dėl vėžio. Europos Sąjunga turi galimybę tik tai pagal Lisabono sutartį pateikti, papi, pasiūlyti papildomas priemonės. Mes galime uh, koordinuoti veiksmus kovoje prieš vėžį. Uh, ir ES institucijos čia gali stimuliuoti veiksmus. Dar vienas dalykas yra partnerystė. Jeigu komisija užsibrieš ambicingus tikslus, tai mes galime dirbti tiek e, pasitelkdami vertikales, tiek horizontales priemonės. Svarbu, kad ši problema išliktų nacionalinių ir ES institucijų politinėje darbo tvarkėje. Nepakanka e, tarp pacientų ir gydytojų užtikrinti glaudžius ryšius, reikia ir stiprios politinės partnerystės, politinės valios, kuri sutelktų postumį naujai, naujai dinamikai visoje ES. Aš dar norėčiau pabrėžti E, vėžių sergančių žmonių reabilitacijos klausimą. Mes e, turėtume nenurašyti žmonių, kurie e, susirgo vėžių, turime užtikrinti jų socialinį gyvenimą, taip pat darbinę politinę karjerą. Ir taip pat šiandien svarbu yra kovoti visomis priemonėmis su uh, vėžių. E, pabaigai noriu dėko, padėkoti visiems, kurie padėjo man rengiant šį pranešimą. Ačiū. Ačiū. Toliau komisaras Dali. Pirmininkė, parlamento nariai, man labai malonu, kad parlamentas ir toliau entuziastingai remia komisijos darbą vėžio prevencijos ir kontrolės rytyje. Aš esu dėkingas už pastangas kurios buvo dėtos rengiant šį pranešimą, ypač pranešėjo ponio Peterlio. Peterlė. Aktyvus veiksmai Europos e, lygių gali turėti didelį poveikį nacionalių ir regionių ir vietos lygių. Tai rodo Europos partnerystės potencialą, įmantis kovos su vėžiu. Partnerystės sėkmė didelė dalimi priklauso nuo aktyvaus įvairių partnerių dalyvavimo. Kol kas valstybės narės, sveikatos apsaugos darbuotojai, institucijos, nevyriausybinės organizacijos, pacientų organizacijos e, ir kiti rengėsi dalyvauti, reng, e, siūlant e, veiksmus, kurie būtų vykdomi iki 13 metų pabaigos. Dar pamatysime, ar tokios naujos bendradarbiavimo priemonės ir leis, leisimtis bendrų tvarių veiksmų kovant su vežiu. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad taip ir bus. Didžiausias, plačiausias tikslas yra pasiekti ilgalaikių tikslų ir geriau pasinaudoti esamais ištekliais. Tai priklauso nuo visų partnerių atsidavimo bendram reikalui. Ir, žinoma, nuo pakankamų finansavimo. Parlamento parama kad būtų užtikrinti būtini ištekliai e, ES biudžete yra labai svarbus. Ir įvairūs veiksmai įmantis vėžio prevencijos, jau, į kurios jau daug kur atsižvelgta, kuriant partnerystę, yra pagristi komisijos komunikatu. Partnerystė remiasi penkiais svarbiausiais ramščiais - sveiko gyvenimo būdo skatinimas, prevencija įskaitant Europos kodekso prieš e, vėžį skatinimo, laikymosi skatinimas, taip pat e, tikrinimo, sveikatos tikrinimo plėtima, plėtra, geriausios patirties e, skleidimas, bendradavimas ir koordinavimas vėžio tyrimuose ir palyginamosios informacijos apie vėžį skleidimas. Svarbiausias partnerystės uždavinys būtų padėti valstybėms narėms plėtoti ir įgyvendinti jų vėžio planus. Ir galiausiai visos valstybės narės turėtų turėti galiausiai tokius planus. Kai kurie veiksmai bus pagristi darbo, kuris atliktas iki šiol rezultatais. Kai kuriems reikės, kryptims reikės papildomos paramos, o komisija tą paramą yra pasirengusi suteikti. Be to, komisija ir toliau artimai bendradaviaus su E, tarptautinė vėžio tyrimų agentūra e, dėl jos indėlio į partnerystę e, indėlio. Na, o svarbiausias tikslas yra geriau integruoti visą darbą sveikatos priežiūros rytyje į visas mūsų veiklos rytis. Ir žinoma, mes daugiausia dėmesio skirs, skirsime prevencijai kovoja, kovos su vėžiu. E, e, kontekste mes skirsime visus įmanomus išteklius ir tikėsimės Europos parlamento ir kitų paramos. Ačiū, komisarė. Dabar politinių frakcijų vardu pasisakantie pirmiausiai socialistų vardu ponas Parnio. Euh, euh, Pirmininkė, ponė daly, ponios ir ponai. Šis pranešimas buvo <clears throat> pristatytas pakankamai skubotai, remiansi Europos parlamento rezoliuciją 2008 metų balandžio 10 dienos atitinkamais komisijos pasiūlymais skirtais kovoti su vėžiu. Norėčiau dar kartą pabrėžti pagrindinius tikslus yra siekiama kovoti veiksmingiau su pačia lyga, e, plėtoti naujus gydimo metodus, e, veiksmingiau diagnozuoti vėžį. Aš pritariu komisijos teikiamam pasiūlymui, taip pat ir pono Petelės pranešimui bei palaikau siūlomus kompromisinius pakeitimus. Būdamas šešėlinių socialistų ir demokratų frakcijos pranešėjų noriu pabrėžti dar keletą aspektų. Tai yra ypatingai vėžio sukeltos mirtis vėžio keliamų mirčių skaičius per metus kelia didžiulį susirūpinimą Siekiant jį sumažinti, reikia imtis įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, veiksmingiau įgyvendinti ryč reglamentą ir stengtis riboti arba uždrausti vėžį sukeliančias cheminės medžiagas ES bei susitarti dėl bendrų E, chroniškų ir lėtinių lygų apibrėžimo visoje Europos Sąjungoje. Tai yra mums rūpni klausimai, nepaisant to palaikome pranešimo projektą. Ačiū ponui Parnio. Liberalų frakcijos vardu dvi minutės dabar pasisakys ponė Parvanova. Oi. Thank you, Mr. President. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti poną Peterlį su puikiai atliktu darbu E, kuris lės ir toliau e, mums darbo atvarkė išlaikyti kovos su vėžio klausimus. E, mes nežinome, kokios gali būti ateitie ekonominės ir socialinės pasiekmes bei sąnaudos Europos Sąjungoje, jeigu mes dabar nesugebėsime susitarti, kaip kovoti su vėžiu. Vėžys yra našta mūsų bendrai sveikatos sistemai, todėl reikia skirti kovai su juo atitinkamą dėmesį, kalbėdami apie diagnozes, informaciją ir e, gydimo metodus, mes turime nepamiršti partnerystės su visomis suinteresuotomis grupėmis, ypatingai pacientais. Todėl privalome keistis geriausią patirtimį tarp valstybių narių, privalome užtikrinti, kad vykdoma partnerystė būtų atitinkamai kontroliuojama ir prižiūrima. Tikiuosi, kad komisija vaidins atitinkamą vaidmenį siekiant šių tikslų, noriu tik tai atkreipti dėmesį ir paraginti komisiją e, naudotis e, turimomis galiomis ir e, įtraukti Užk, neužkrečiamas lygas į savo e, siūlomus e, reglamento pakeitimus bei pasiūlymus. E, Komisarė, aš e, tikiuosi išvysti jūs e, rytoj mūsų organizuojame pacientų e, dienoje, nes jūsų dalyvavimas tenai būtų labai svarbus. Ačiū labai jungtinės kairiųjų ir šiaurės šalių kairiųjų vardu. Vienu minutį žodis teikiamas poniai Liotar. Ačiū komisarė ir pranešėjau, vėžys yra baisi lyga, kuri yra mirtina. Nepaisant to, vėžių sergantis asmenys gyvena vis ilgiau, e, tačiau pasiekus tam tikrą amžių padidėja tikimybė susirgti vėžių, valstybės narės todėl turi dėti visas įmanomas pastangas, tam, kad įgyvenintų sąmoningą kovos su vėžiu ir sveikatos apsaugos politiką, reiktų siekti veiksmingesnių diagnozavimo ir gydimo metodų. Taip pat turime siekti sumažinti vėžių sukeliančių medžiagų kiekį mūsų aplinkoje turime tokias medžiagas kaip asbestas arba kitas medžiagas, kurios yra maisto produktuose arba pramonės gaminiuose. Mes turime būti suinteresuoti sveikais savo visuomenės piliečiais. Ačiū ponė Liotar. Žodis teikiamas ponė Rosbach. Vienai minutiai. Ačiū ponė pirmininkė. Vėžys yra <clears throat> plačiai paplitusi lyga. Žinome, kad jo priežastis gali e, slėpėti taip pat ir paveldimuose genuose arba vėžį gali sukelti įvairūs enzimai. Vėžys nesustoja ties valstybių sienomis, todėl komisijai svarbu imtis veiksmingo kovos su vėžiu plano. Noriu paklausti, ar moksliniams tyrimams skiriami asignavimai yra pakankami ir kokie yra prioritetai pagrindiniai vėžio tyrimų srityje. Kaip šie ambicingi tikslai, kuriuos įsikeliame, yra iš tikrųjų įgyvendinami, ar e, mes galime iš ankstinius vėžio diagnozavimo atvejus padvigubinti Europoje taip, kaip siekiame iš tikrųjų. Ačiū poniai e, Rosbach, ponas Tanasiesko pusantros minutės kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Na, norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Peteriui už tai, ką jisai yra nuveikęs Skaičiai rodo, kad vėžys yra antra mirties e, priežastis Europoje tarp vyrų ir moterų. Komisija siūlo partnerystę kovai prieš vėžį ir tai yra mums galimybė padėti tiems, kurie kenčia nuo šios baisios lygos ir jų šeimoms. Labai svarbu užtikrinti, kad e, bendradarbiavimas vyktų nuolat Jeigu mes sutelksime savo žinias, ieškosime sprendimų, spręsdami naujas problemas, tai reiškia, kad Europos partnerystė turi pastelti išteklius, įgūdžius e, egzistuojančius skirtingose valstybėse narėse. Turime e, remtis visų valstybių narių pasiektais rezultatais. Dabar vieną minutę pasisakys ponė Estrela. Labai ačiū pirmininkė. Kova su vėžiu turi būti prioritetas. 30 procentų vėžio atveju gali būti išvengta ar, jo, ar vėžio uh, poveikis gali būti sušvelnintas pritaikius veiksmingą gydimą. Kasmet Europos Sąjungoje daugiau kaip 165 tūkstančiai moterų susirga krūties vėžių. Krūties e, vėžių atveju padaugėjo tarp jaunų e, moterų, taip pat e, gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas 50 tūkstančių moterų kasmet labai daug e, žmonių miršta nuo krūties vėžio, bet kartais e, galima e, vėžio išvengti vakcinuojant ir taikant kitas atsitiktinės patikros pasirinktinės patikros programas ir moteris, bet kokio amžiaus moteris turėtų turėti galimybę uh, pasinaudoti šiomis galimybėmis. Mes taip pat turime didinti visuomenės sąmoningumą, raginti žmonės tikrintis. Taip pat e, reikia sudaryti kuo platesnės galimybės pasinaudoti esančiamis paslaugomis ir programomis. E, tuo pačiu sveikinu komisijos e, programą. Dabar ponė Antonesku. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Komunikate komisija sako, kad atrankinės patikros skaičius mažesnis daug negu tas e, lygis, kurį ji norėtų matyti, per pus mažesnis. Reikia užtikrinti šią galimybę e, kuo desniam skaičiui žmonių. Reikia užtikrinti, kad e, patikros sąnaudos būtų mažesnės. Ženevoje tarptautinėje e, konferencijoje matėme, kad per šešias mintis galima atlikti patikrą dėl tam tikrų vėžio formų. E, Rumunijoje taip pat yra išplėtotas labai konkretus patikrinimo būdas ir e, sėkmės procentas yra labai didelis nustatant atvejus. Ir galbūt e, tai galima būtų įtraukti ir į Europos bendrąją patikros programą. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmasis ponas Liuan. Instrument extrem de necesar, cancerul fiind cea mai răspândită. Ačiū. Komisijos pasiūlymas yra labai svarbus kovoje su vėžiu, kai jau buvo minėta tai yra antra mirties priežastis, dažniausiai pastaikanti mirties priežastis. Pagal dabartinę statistiką, kai kuriuose Europos šalyse yra tikimybė mirti nuo vėžio dvigubai didesnė, jeigu gyveni pietų Europoje palyginti su šiaurės Europą. Taigi, Šis planas padės visiems Europos piliečiams e, turėtų būti skirtas finansavimas moksliniams tyrimams. E, Rumunijos mokslininkas, kuris sukūrė naują diagnozavimo metodiką, yra pavyzdys, kokius mokslinius tyrimus reikėtų skatinti. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteikiu žodį ponė generovai. Pirmininkas, gerimas komisarė, mėly kolegos. Anksčiau kalbėję kolegos jau minėjo, kad veiksmingai kovoti su vėžiu galime tik pasitelkę labai daug įvairių priemonių pradedant nuo e, iš ankstinio diagnozavimo ir baigiant e, paliatyvinę slaugą. Taip pat ir šeimos nariai gali smarkiai prisidėti prie kovos su vėžiu susirgusių artimieji. Tačiau šeimos narių artimųjų negalima palikti likimo e, valiai, reikia jiems padėti Parama iš artimųjų, iš šeimos turi būti prieinama ne tik namuose, tačiau ir specializuotose ligoninėse, kuriuose artimieji galėtų slaugyti e, pacientus iki galutinės e, lygos stadijos. Ponai Galgeris žodis. Ačiū. Manoma, kad 3,5 milijono Europos piliečių kasmet e, susirga vėžių o senstant gyventojams tendencijos gali būti didesnės, gali padvigubėti per ateinančius 20 metų. Turime, žinoma, spręsti šią problemą. Vėžys, vėžys sukelia daug veiksnių ir aš manau, kad rūkimas, e, bloga dieta, mažas fizinis e, aktyvumas yra vieni iš veiksnių. Todėl sveikatos skatimo strategija europinių ir nacionalinių lygių turėjo būti skatinami. Na, o ankstyvas diagnozavimas yra gyvybiškai svarbus. Jis yra toks svarbus, karo, labai svarbus, ką rodo, kad daug žmonių išgyvena net ir susirgę vėžiu. Ir tyrimuose taip pat ES gali atlikti svarbu vaidmenį. Pagal septintąją programą buvo skirtas 750 milijonų eurų ir galbūt bus galima skirti ir daugiau lėšų tyrimams. Ir galiausiai norėčiau padėkoti tiems, e, kurie padeda vėžių susirgusiems pacientams. Ačiū, pana, pana Galaheri. Toliau, pana Vertsman. Gerbiami kolegos, Sveikata yra brangus turtas, todėl privalome ją saugoti. Vėžys yra pasaulinė problema ir nepaisant medicinos pažangos, ji toliau išlieka. 2004-2013 procentų visų mirties atvejų pasaulyje buvo dėl vėžio. Kiekvienais metais ES 3,2 milijono žmonių susirga vėžių, ypatingai paplitęs yra krūties vėžys, ypatingai vyresnio amžiaus žmonių tarpe vėžio susirgymo atveju pasitaiko daugiau, todėl čia privalome taikyti užkardimo principą ankstyvo diagnozavimo metodiką pasitelkus. Ponas Kelis. Ši lyga yra baisi. Kalbu apie vėžį. Mano šalyje Tiek seni, tiek jauni žmonės nuo vėžio miršta kasdien. Statistika rodo, kad vienas iš trijų žmonių gali susirgti vėžių. Tuo pačiu metu daug kas yra pasiekta kovos su vėžių srityje, daug ką daro gydytojai, e, medicinos seselės, gydami žmonės, bet reikia daugiau skirti lėšų, ypač moksliams tyrimams šioje srityje. ES čia turi suvaidinti svarbų vaidmenį reikia numatyti lėšas pirmiausia mokslinio tyrimų srityje. Taip pat reikia bendradarbiauti plačiau su e, moksliniais tyrimais užsiimančiomis įstaigomis. Tada mes e, užsitikrinsime e, pažangą šioje srityje ir mažiau žmonių susirgs vėžių ir mirs nuo jo. Dabar ponia Morvai. Atsiprašau, galbūt leisdamasi į asmeniškumus, tačiau prieš kalbėdami apie kovos su vėžių programas ir pabrėždami tai, kokia baisi yra ši lyga, aš e, turiu prisiminti, kad prieš ketverius metus patys ir gau šią lygą ir e, Prieš ketverius metus gulėjau onkologinė ligoninė ir prie mano kūno buvo prijungti 14 vairių vamzdelių, tačiau nepasant to aš e, vis dar gyvenau, ginu savo tris vaikus ir e, gyvenu pilna verti gyvenimą. Taigi norėčiau paraginti visus e, bendrapiliečius tikrintis sveikatą ir mano istorija yra geriausias pavyzdys, kaip reikia susirgus neprarasti vilties, todėl linkiu visiems e, drąsos, e, jėgos ir ryšto ir visiems linkiu pasveikti. Ačiū dabar žodis teikiamas komisarui. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu kad matau tokį didžiulį entuzijazmą čia parlamente. Entuzijazmą kovoti su šią lygą visiems vieningai. Noriu padėkoti ponui Peterle, visų pranešėjai už jo indėlį. Ir taip pat noriu padėkoti poniai Morvai. kuri suteikė mums pozityvų vilties aspektą. Matome, kad ne viskas prarandama susirgus šią lygą. Paminėta daug dalykų, daug išreikšta nuomonių. Į daugelį jų atsižvelgta komisijos komunikate. Ir noriu patikinti Jūs, kad čia pareikštos nuomonės bus detaliai išnagrinėtos, e, rengiant įvairias mūsų veiklos programas. Jeigu kalbėsime apie aplinkos sauginius veiksmus, tai tikrovė yra ta, kad e, aplinka labai daug lemia mm, na, vėžio susirgymo kontekste. Tačiau E, griežti Europoje egzistuojantis standartai padeda mažinti e, šią lygą susirgančių žmonių skaičių. Todėl mes dėsime ir toliau pastangas siekdami, kad egzistuotų griežti aplinkosauginiai standartai. Toliau moksliniai tyrimai. Moksliniams tyrimams taip pat reikia mūsų pastangų. Farmacijos pramonė yra integrali dalis tos ryties, kuria, su kuria dirba mano generalinis direktoratas ir mes glaudžiai dirbame su šią pramonę, kad galėtume geriau koordinuoti mokslinius tyrimus ir kad galėtume užtikrinti šių mokslinių tyrimų veiksmingumą. Vienas svarbiausių mano veiklos ramščių per ateinančius penkerius metus bus, kaip galima daugiau užtikrinti prieigą prie vaistų rinkoje, nes viena didžiausių problemų Europoje šiuo metu yra neligybė sveikatos priežiūros rytyje. Ir šią energiją turime mažinti, užtikrinami geresnę prieigą prie vaistų. Taigi noriu padėkoti Jums visiems, ačiū Jums pirmininkė ir noriu pasakyti, kad ir toliau turime kartu dirbti, kad įtikintume piliečius, jog svarbiausia yra prevencija, sveikatos patikrinimai. Buvo kalbama apie krūties vėžį. Na, priemonės e, nustatyti krūties vėžį egzistuoja, todėl Europoje, todėl e, moteris turėtų dažniau tikrintis. Ačiū komisarė. Dabar ponas Petrė, dvi minutės. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad šio vakaro diskusija buvo labai maloni, labai dėkoju visiems už gražius žodžius ir malonu girdėti, kad mes visi kalbame vienodai ir siekiame tų pačių tikslų. Man regis, kad mes suprantame, koks yra platesnis kontekstas ir kokios šios lygos priežastys. Bet mes taip pat e, visi tikime, kad reikia šios partnerystės. Aš nebespėjau, kalbėdamas anksčiau, pakalbėti apie sveiką gyvenseną Manau, kad mes čia taip pat daug ką galime padaryti, ypač mes politikai, parodydami pavyzdį ir mm, mes turime iš tikrųjų propaguoti sveiką gyvenseną visiems. Aš taip pat buvau panašios diagnozės auka, kaip ir kolegė Marvai. Aš norėčiau ją pasveikinti su pergalė, nugalėjus šią lygą. Man atrodo, kad tai yra labai geras būdas, norint įrodyti, kad vėžys nebūtinai reiškia mirties nuosprendį. Norėčiau padėkoti komisarui už jo dėmesį. Norėčiau padėkoti jam, kad paskelbė apie paspartintas priemonės šioje srityje. E, Vėžys turi savo dinamiką ir mes turime veikti dinamiškai. Dėkoju komisarui ir tikiuosi, kad mes glaudžiai bendradarbiausime ateityje. Iki šiol mūsų darbas bendras buvo pavyzdinis ir ateityje tikiuosi pasieksime daug daugiau. Dar labai trumpai noriu pasakyti, kad mes sutelkėme grupę specialią Europos parlamento narių, europarlamentarai prieš vėžį ir mes tikiuosi skirsime dar daugiau dėmesio vėžio prevencijai savo darbu. Dėkuoju ir visiems linkiu gero vakaro. Dėkui, ponas Peterli. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. O dabar kitas tarp.